Welcome. Gerbėmėjai komiteto nariai, sveiki, atvykę. Norėčiau paprašyti jūsų įdėti į skaitytuvą savo elektroninio balsavimo korteles, kad žinotume, kiek žmonių balsuos. Who is voting for the Greens? Yes. So I hope everybody is. Tikiuosi visi įdėjo tai skaitytuvą savo balsavimo korteles. Who is going to vote on behalf of the Greens? Kas žaliųjų frakcijos vardu balsuos, per daug kortelių įdėta, viena per daug.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 Okay, we are 21, 21. 21 asmuo pasirengęs balsuoti. Balsuosime už dėl ponios Rozier pranešimo. Pirmiausia, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Antras pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. Kompromisinės pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. E, Inko 9. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Kalt 2. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Keturioliktas pakeitimas, kas už sus, prieš susilaiko patvirtintas. Dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. Penkioliktas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko, patvirtintas. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvidešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašo pirmininkas. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dvidešimt aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Trisdešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Inta 2. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Imko 9. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Imko 9. E, trečia įtrauka. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Kult 4, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kult 6, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kult 9, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Imta 5, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kult 10, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kult 12, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kult 14, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Inta 4, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kult 15, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kult 16, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Kult 17, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Kult 20, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Inta vienas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Inta trys, kas už prieš, susilaiko, patvirtinta. 50 pakeitimas kas už, prieš, Balsuokime elektroniškai, pasitikrinkime, balsuokime su kortelė. We are, we are voting... Balsuojame dėl 50 pakeitimo, taip? Trūksta vieno balso. Viskas gerai veikia. Patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Imko 8 Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Imko 15. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Kult 7. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Inta 6. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Inta 8. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Inta 9, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Inta 11, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Inta 12, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Imko 7 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kult 11 kas už, prieš. Gal pasitikrinkime. Patvirtinta. Inta 7, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Inta 10, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 36 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 35 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 9 kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 10 kompromisas kas už? E, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Imko dvylika kas už, antra dalis. Kas už? Prieš susilaiko, patvirtinta. 43 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 44 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 45 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 46 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Pasitikrinkime dėl 46. Atmestas. 11. 11. 48. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 29. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 37. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 39. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 42. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 47. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 49. Kas už? prieš, susilaiko, patvirtintas. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 53 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. O dabar balsuokime e, vardiniu balsavimu už visą dokumentą. Balsuokime elektroniškai. patvirtintas. Sveikinu, ponia Rozier. Ar norėtumėte kalbėti, prašau? Labai trumpai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais man teko garbė dirbti rengiant šį pranešimą ir ypatingai norėčiau padėkoti frakcijos darbuotojams, taip pat asistentiai padėjėjai Odį, kuri irgi labai padėjo man rengiant šį pranešimą. Ačiū visiems. Continue, uh... Kągi tęsėme balsavimą dėl 14 klausimų. Balsuosime elektroniškai, prašau, vardinis balsavimas. dabar tvarka. Patvirtinamas šis pranešimas. 15 klausimas. Dabar e, balsuosime keliant rankas, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 17, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ačiū. Thank you. We continue thereby. Kągi, teskime darbą. Dabar 22 klausimas. Keitimasis nuomonėmis ir žodis pranešėjai ponui Andersonui. Uh, sorry for a second. Uh, missing... Prašau, sako pirmininkas, dar netėjo komisijos atstovai. Okay. Uh, since we do not have the uh, representative of the... Kadangi dar nėra komisijos atstovų, teskime dabar klausimą ir perikime prie 18 darbo atvarkės klausimo. Ir dabar žodis pranešėjų ponai Zambatski. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, kalbė, kalbėsiu bulgariškai. Pirmininkė, ponios ir ponai, kaip jūrių komiteto pranešėjas, e, rengiant pranešimą apie bendrą skaitmenę rinką, aš norėčiau papasakoti, kokia yra situacija. Aš labai sveikinu šią komisijos strategiją. Labai svarbu, labai atidžiai priminėti teisės aktų šioje srityje. Po svarstymų ir taip pat e, Liepos 9 dienos posėdžio Pirmininkų sueiga nusprendė, kad INTA ir ITRE komitetai bus atsakingieji komitetai ir 55 taisyklė bus panaudota rengiant pranešimą dėl skaitminės strategijos, skaitminės rinkos strategijos. O Juri, Employment ir Lybė bei kultūros komitetai yra jiems suteikta asociuotų komitetų, asociuotų komitetų statusas pagal atitinkamą taisyklę. Taigi aš savo nuomonėje kalbėsiu apie e, su kopijomis susijusius pasiūlymus. Taigi komitetai pirmiausia pasidalijo kompetencijos ribomis ir aš džiaugiuosi, kad pagal 54 taisyklę jūri komitetas gavo įgaliojimų šiose srityse. Sutarčių, e, sutarčių teisė, taip pat klausimai susiję su civilinė bei komercinė teisė, taip pat atitinkama direktyva ir jūri komitetas daugiausia dėmesio skirs sutarčių teisėjai bei pirkimų pardavimų sutarčių teisės pasiūlymams. Toliau autorių teisių aspektas irgi yra labai svarbus, autorių teisių klausimas bei atitinkami pažeidimai. Aš kalbėsiu apie štai kuriuos, kokius klausimus. Būtent priekybos barjerų panaikinimas, taip pat procesų integravimas internetiniam verslui tam, kad būtų stimuliuojamas augimas bei inovacijos ir konkurencija. Antras dalykas - tikslingos įrodymais pagrystos reformos, siekiant, kad būtų prieinamas internetinis turinys. Taip pat interneto paslaugų tiekėjų vaidmuo ir galimybė užkisti kelią nelegaliam turiniui internetu. Mes turime daugiau pagalvoti apie tokį nelegalų turinį ir užkisti kelią tokio turinio sklaidai bei prieigai prie to turinio. Labai svarbu, kad mes pamastytumėme ir apie autorių teisų įgyvendinimą. Teisinio turinio klausimus aptars lyga komitetas Na ir pabaigai dar norėčiau pažymėti, kad mūsų komitetas ketina atsimti pasiūlymą dėl pardavimų ir vietoj to pasiūlyti kitą variantą. Mes turime pamastyti apie bendrą Europos pirkimų pardavimų sutarčių teisę ir akivaizdu, kad nuomonė, aišku, yra tik atspirties taškas, čia iškils ir papildomų klausimų, dėja, tie papildomi klausimai nebus įtraukti į nuomonę dėl laiko pribojimų. Na ir dar vienas aspektas - Marakešo susitarimas. Kai mes pagalvojame apie skaitmeninę padėtį, tai suprantame, kad reikia pagerinti prieigą prie internetinio turinio ir tai yra labai svarbu norint e, apsaugoti mūsų ūkio subjektus ir visuomenę. Dar vienas svarbus aspektas, kuris irgi bus įtrauktas, tai yra skirtumai tarp įvairių sektorių, kad skaitmeninė rinka galėtų tinkamai veikti. Čia mes turime pirmiausia pamastyti apie kūrybinį sektorių, turime išsaugoti kultūrinį paveldą, reikalingas subalansuotas požiūris į visus kūrėjus ir autorių teisių savininkus. Tai yra labai svarbu ir tai aš miniu, kalbėdamas apie skaitmeninę ekonomiką. Kaip jau minėjau, prieiga, tarp valstybinė prieiga ir tarp valstybinė sklaida ir labai svarbu, kalbant apie skaitmeninę informaciją ir informaciją Taip pat aš daug dėmesio skirsiu tam, kad elektroninės valdysenos taisyklės ir reglamentai būtų pagerinti. Dabar kalbant apie mūsų komiteto kompetenciją, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu atskirti komitetų kompetencijų sritis ir tos kompetencijos yra, kompetencijų sritys yra aiškiai apibrieštos, turi būti aiškiai apibrieštos, kad komitetai galėtų dirbti kartu veiksmingai. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra pratestas iki pirmadienio, rugsėjo 21 dienos, 5 val. vakaro. O ITRE ir kultūros komitetuose terminas yra spalio 15 diena, LIBE. Ir LIBE komitete terminas dar nėra nustatytas. Taigi, aš laukiu jūsų pasiūlymų ir tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad lapkričio mėnesio sesijoje Strasbūrė tekstas jau bus pristatytas. Ir norėčiau pakviesti visus šešėlinius pranešėjus į trumpą susitikimą. Aš manau, kad per tą trumpą susitikimą mes galėsime aptarti pagrindinius klausimus, kad būtų galima parengti tokį veiksmų planą. kad būtų panaikintos visos kliūtys iš pat pradžių. Dėkoju uždėmesi. Ponas Kavada. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti ir pasveikinti kolegos, kolegą dėl atlikto darbo, pono Zambatski. Atlikta darba gerai subalansuotas tekstas, kur siekiama racionaliai suderinti skaitmenės rinkos taisyklės. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs norite daugiau, sąmon, daugiau informacijos kleisti interneto vartotojams, interneto paslaugų tiekėjams. Bendra skaitmeninė rinka neturėtų būti ta erdvė, kur gali būti pažydinėjimos autorių teisės. Bendra skaitminė rinka, joje turi atsispindėti kūrybinių, kūrybos darbų reikšmė skaitmenėje ekonomikoje ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad būtų uh, tinkamai atsiskaitoma toje skaitmenėje erdvėje už kuriejų darbus. Taigi daug yra apie tai kalbama ir ypatingai diskusijose dėl infosok direktyvos įgyvendinimo. Taigi aš manau, kad vis tiek, nepaisant to, labai svarbu ir šioje nuomonėje pabrėžti šį dalyką ir už tą atliktą darbą aš dar kartą norėčiau padėkoti ponai Zambatski. Ačiū ponas Radevas. Ačiū, pirmininkė. Kolegos. Skaitmenė ekonomika, technolo, informacinių technologijų ekonomika turi milžinišką potencialą. Visapusiškai įgyvendinta bendra skaitmenė rinka leistų kasmet gauti milijardus eurų ir tai sukurtų galybę naujų darbo vietų. Dabar dėl elektroninių ryšių ir sutarčių teisės egzistuoja labai skirtingos taisyklės ir labai sudėtinga tarp valstybinių, tarp valstybinių pagrindų e, perduoti turinį ir, ir panašiai. Yra skirtingi duomenų bei vartotojų apsaugos standartai skirtingose valstybėse narėse. Teisinių pagrindų, dabartinių teisinių pagrindų labai sudėtinga e, susitvarkyti ir sužiūrėti skaitmeninės rinkos klausimus. Taigi reikalingos tikslinės priemonės, kurios turėtų būti įgyvendintos iki kitų metų pabaigos. Tai yra žingsnis teisinga linkme. Vartotojų apsauga ir ypač harmonizuotų taisyklių patvirtinimas dėl tarpvalstybinio internetinio turinio, ar tai būtų sutartys dėl prekių ar skaitmeninio turinio tai vartotojams bet kuriu atveju suteiktų daugiau saugumo, kai jie sudaro internetinės sutartis. Ir taip pat tokiu būdu sustiprėtų tarp valstybinė priekyba. Aš tikiuosi, kad e, Europos komisijos teisėkuros pasiūlymai sumažins skirtumus tarp nacionalinių teisės sistemų, kalbant apie autorių teisę apsaugą ir užtikrins geresnę prieigą prie turinio visoje Europos Sąjungoje. Toliau derinant atitinkamas priemonės, įskaitant ir sutarčių teisės harmonizavimą. Taip pat komercinių registrų suderinimas irgi leistų užtikrinti įvairių nacionalinių sistemų saveikumą. Tokiu būdu įmonės ir piliečiai galėtų teikti duomenis valstybės įstaigoms tik kartą. Ta reikėtų padaryti. Kitaip tariant, vyriausybės neturėtų teisės daugiau nei kartą reikalauti tos informacijos iš piliečių, kai tą informaciją jos ir taip jau turi. Tai aš manau, kad šia prasme tikrai labai svarbu čia būtų sustiprinti ir pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis bei padidinti saugumą, ypač užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Kalbant apie interneto paslaugų tiekėjų vaidmenį, čia reiktų labai atidžiai panalizuoti padėtį, jų su turiniu susijusių prievolių išplėtimas galėtų sukurti nemažai teisinių, ekonominių ir techninių problemų ir dėl to gali atsirasti sunkumų ir vartotojams, e, verslo įmonėms. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, ponė Reda. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau e, padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę ir taip pat už tai, kad suteikė mums galimybę daugiau padirbėti ties pakeitimais. Aš manau, kad tai yra tikrai kompleksinis klausimas, yra sričių, kur kalbama apie tam tikrų komitetų išskirtinės kompetencijos sritis, pavyzdžiui, geografinio blokavimo klausimai čia yra aktualūs ir mes turime holistiškai juos vertinti. Ir man ypač neramu dėl vieno klausimo, kuris aptariamas nuomonės projekte. Labai plačiai yra ten kalbama apie interneto paslaugų teikėjų atsakomybę. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad čia yra šioks toks prieštaravimas tarp to, kad reikalinga reikalauti, kad tie paslaugų teikėjai būtų atsakingi ir taip pat kita vertus jie turi išlikti neutralūs nes e, nemažai vyko diskusijų šiame parlamente apie tai, pavyzdžiui, kai buvo aptariamas telekomų paketas, aktą, sutartis, mes e, ten išsiaiškinome, kad jeigu suteikime teisę priimti sprendimus dėl turinio teisėtumo ir ta teisė suteikiama privatiems subjektams, tuomet pagrindinių teisių aspektai irgi turi būti nepamirštami. Taip pat ir išauga atsakomybė toms privačioms įmonėms už turinio teisėtumą ir tada labai sudėtinga joms teikti tokias paslaugas internetu, tokį turinį internetu ir tada atsiranda tokia rinkos koncentracija, nes čia iškyla patys stipriausi rinkos veikėjai. Taigi labai svarbu atlikti daugiau tyrimų, poveikio vertinimo studijų šioje srityje, kad uh, pirmiausia būtų atsižvelgiama į įrodymus, parodymus e, dėl to, kaip yra įgyvendinami įstatymai dėl interneto ir kad taip pat būtų atsižvelgiama į konsultacijas, kurių jau ėmėsi komisija šioje srityje. Aš taip pat labai sveikinu pranešėjo pastabas dėl to, kad Marakešo sutartį labai svarbu ratifikuoti ir čia kyla ir platesnis klausimas autorių teisių reforma neturi būti susijusi tik su ekonominiais argumentais. Čia reikia atsižvelgti ir į pagrindinių teisų apsaugą, įskaitant ir neįgaliųjų teisę, taip pat teisę žiniasklaidos, žodžio laisvę, autorystės teisę. Galiausiai lengvesnė tarp valstybinė prieiga prie kūrinių. Čia irgi labai svarbu atsižvelgti į, į kultūrinių lingvistinių mažumų teisės, kad ir jos turėtų teisę ne tik sumo, sumokėti už prieigą prie turinio, bet taip pat, pavyzdžiui, galėtų pasinaudoti ir transliuotojų kūriniais internetu. Tai būtų tokia nauja komisijos iniciatyva pradėti konsultacijas dėl satelito ir, satelitų ir transliavimo direktyvos Ir galiausiai elektroninės valdysenos rytyje čia daug ką būtų galima tobulinti, tobulinant infrastruktūrą, užtikrinant geresnį sistemų saveikumą. Na ir pagrindinis principas turėtų būti štai koks valdžios įstaigos turi elgtis kuo galima skaidriau ir kita vertus piliečiams reikalingos paprastos procedūros ir reikalinga, kad būtų užtikrinama jų duomenų apsauga. Dėkoju. Thank you as well, Mrs. Uh, Ge Dėkoju, ponė Gebhardt. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjų už labai gerą pasiūlymą. Jūs pateikėte keletą labai gerų pasiūlymų viename dokumente ir mes visi sutinkame, kad bendroji skaitmeninė rinka turėtų būti geresnė, geriau veikti, tačiau neturėtume pamiršti ir e, teisės aktų reglamentuojančių šią temą. Ir jūsų dokumente tai puikiai atsiskleidžia. Dėl jūsų ataskaitos pirmo ir penkto punkto, iš pradžių dėl pirmo. Sutinku, tačiau manau, kad paskui paskutinė įtrauka, kur kalbama apie komp kompetentingumą ir taip toliau, e, konkurencingumą. Ir paskutinėje rezoliucijoje Europos parlamento taip pat buvo kalbama apie e, bendrąją rinką ir sakėm, kad neužtenka e, atlikti vien tik tai konkurencingumo kažkokių bandymų ir testų, mums reikia taip pat poveikių vertinimo, reikia apskritai įvertinti darbuotojų atliekamą darbą. Taigi e, mums neužtenka kažkokio vieno testo ar bandymo, juk kalbam ne tik apie konkurencingumą, kalbam taip pat apie poveikį ES žmonėms. Taigi į tai taip pat e, reikėtų atsižvelgti. Ir aš čia pateiksiu savo pakeitimą dėl šio e, pirmojo punkto dėl penktosios dalies. Jūs e, kritikuojate e, šį punktą, aš su jumis sutinku, aš taip pat jį vertinu kritiškai ir norėčiau dar paremti jūsų kritiką užduodamą klausimą. Kaipgi mes uh, E, dirbsime su Home One reglamentu, kuriame teigiame, kad jei nėra kažkokio vieno bendro reglamento arba jeigu valstybės e, narės teisės aktai labiau e, saugo konkrečią sritį negu reglamentais. Tai neturėtume pabloginti situacijos šioje srityje, esant bet kokiam aplinkybėm piliečiai tikrai stebi, kas vyksta Europos lygmenių ir turim užtikrinti, kad tie įstatymai, kuriuos mes rengiame vartotojams, teiktų daugiau naudos. Ir aš manau, kad jūs e, e, šioje vietoje esat nepakankamai griežtas. Norėčiau, kad čia įsrity būtų daugiau griežtumo dėl elektroninės valdysenos. Jūs e, girėte ir iš, iš, iškeliate vieną principą. Tokia mintis atrodo visai nebloga, tačiau Vokietijos atveju, pavyzdžiui, tai prieštarauja konstitucijai. Taigi prieimus tokį reglamentą ir tokią nuostatą būtų pažeista Vokietijos konstitucija ir Vokietijai kiltų tikrai labai daug keblumo. Įtrė pranešėja pone Kalas, aš paprašiau, kad ji įtrauktų šį punktą į savo pranešimą, nes Vokietijoje mes tikrai mes labai daug šnekam apie vartotojus, apie jų apsaugą, apie jų santykį su institucijoms ir taip toliau. Taigi Manau, kad patvirtinus šį principą tikrai susidurtume su daugybė keblumų. Kalbėdami apie principus neturėtume pamiršti ir atskirų valstybių narių konstitucijų ir teisės aktų e, reglamentuojančių duomenių apsaugą ir taip toliau. Manau, kad lybė komitetas taip pat e, šiuo klausimu pasisakys. Dėkuoju. Pone Geringer. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Džambatskiui už jo atliktą darbą. Nekartosiu, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog noriu užduoti keletą klausimų ir pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, mes kalbam apie tai, kad priekybos kliūtis reikėtų pašalinti reikėtų kalbėti apie vienodą priekybos sistemą ir taip toliau, tačiau juk susidurėm su tam tikrais nevienodumais, nes kai kur įmami papildomi mokesčiai, pavyzdžiui, už netaršias transporto priemonės Ir žinoma, kad tai turi įtakos rinkai ir konkurencingumui, taigi mes turėtume parengti kažkokią bendrą strategiją. Kartais mes taikome šiuos mokesčius, kartais nepriklausomai nuo valstybės narės ir mokesčių lygis skiriasi ir nors kalbam apie tos um, pačius uh, prietaisus, planšetes, telefonus, kopijavimo aparatus. Tai jeigu e, kalbam apie vienodus įrenginius, tai turėtų būti taikomos ir vienodos taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Trečias punktas, jūs kalbėjote apie e, neteisėtą turinį. Šiame komitete uh, E, mes kalbame apie teisinius aspektus, bet neturėtume vartoti tokių terminų, kuriuos jūs vartojate. Atsakomybė, daugiau atsakomybės atsakomybė turėtų būti didesnė. Pavyzdžiui, taigi turėtume aiškiau išdėstyti tekstą ir nurodyti, kokias, e, kokių priemonių įmamas. Taip pat interneto paslaugų teikėjai jie suvokomi e, kaip kažkokie fiziniai asmenys, pavyzdžiui, kaip kelių turėtojai ar ne, e, kelių tie asmenys, kurie turi kelius, išduoda leidimus važiuoti tais sunkvežimiais tais keliais. Taigi, kas tada aš, kas yra atsakingas už tą o, neteisėtumą? jeigu mes kalbam apie kažkokį neteisėtą naudojimą, apie kalbam apie didesnę atsakomybę, tai e, turėtume aiškiau apsibriežti. Ta didesnė atsakomybė man skamba tiesiog kaip tušti žodžiai. Taip pat e, autorių teisė ir išimčių harmonizavimas. E, skirtingose šalyse e, tai suvokiama skirtingai, tai turi skirtingą įtaką konkurencingumui. Tai galbūt reikėtų pagalvot apie visų išminčių, išimčių e, harmonizavimą. Pavyzdžiui, prieigos prie konkurencingumo, prieigos prie mokslo ir taip toliau. Viską reikėtų harmonizuoti palaipsniui ES lygmenių. Dėkoju, tai buvo paskutinis kalbėtojas sąraše. Ar ponas Džambatskis norėtų pasisakyti? Tuomet gal grįžkime prie 22 klausimo. Komisijos atstovas jau atvykęs, taigi galim pereiti, visų tik žodį ponui Andersui. E, dėkoju, Marakešo sutartis dėl geresnės paskelbtų kūrinių prieigos akliesiems, silpnaregiams ir turintiems kitą skaitimo negalę e, jau buvo ratifikuota. Ins institucijos ją ratifikavo prieš kurį laiką, valstybės narės taip pat ratifikavo ir ta sutartis turėtų netrukus įsigalioti. Man panašu, kad Europos parlamentas taip pat pritarė e, šios sutarties ratifikavimui, tačiau panašu, kad visas procesas įstrigo taryboje buvo siūloma ratifikuoti sutartį, tačiau um, e, komisija yra pasirengusi šį klausimą spręsti teisme ir labai apmaudu, kad taip reikia taikyti tokį sprendimo būdą ir norėčiau išgirsti komisijos komentarą dėl susidariusios situacijos. Ar galėčiau paprašyti ponios Prat pasisakyti? Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponui Andersonui, kad priminė, kokia dabar ta uh, situacija susijusi su Marakešo sutarties ratifikavimu. Kaip sakė pranešėjas, komisija tarybai jau pateikė sutarties ratifikavimo klausimą. Sutartis buvo pasirašyta ir e, sutart, Praėjusiu metu spalio mėnesį komisija pateikė šią sutartį tarybai ratifikuoti ir ratifikavimas e, e, turi vykti vien tik Europos Sąjungos lygmenių. Komisijos teisės, kurioms daromas e, poveikis e, ir teisės, kurios įsigalios e, ratifikavus sutartį, ypač tos nuostatos susijusios su silpnaregiais ir skaitimo negalę turinčiais asmenimis ir sutartimi reikalaujama, kad e, tam tikros spaudinių kopijos būtų dalyjamos, keičiamosi su trečiosiamis šalimis ir čiagi mes kalbam apie ES e, kompetencijas ir kalbam apie išskirtinės teisės. Taigi mums dabar reikia ratifikuoti sutartį, kad šios nuostatos taptų privalomomis 28 valstybėse narėse. Taigi pateikus pasiūlymą 2014 metų pabaigoj buvo kalbama apie Marakešo sutartį techninių lygmenių, o pirmininkaujant Latvijai šis klausimas vėl buvo iškeltas korepere, nes buvo aišku, kad kalbam ne apie techninius klausimus. Ar kalbam, kalbam iš tiesų apie tam tikrus horizontalius klausimus, o ne autorių teisės. Taigi, korepere vyko keli pasikeitimai nuomonėmis, buvo stengiamasi parengti kompromisą. Komisija tikrai buvo labai lanksti, pateikė keletą kompromisų, komisija veikia tikrai e, labai e, įvairiai ir gegužės 6 dieną 2015 metų dar kartą buvo aptartas klausimas ir paaiškėjo, kad e, esam patekę į aklavietę. Nepakankama valstybių narių dauguma e, kalbėjo apie tai, kad nors pateiktas tikrai puikus pasiūlymas, bet e, neturime pakankamai valstybių narių, kurios pritartų ratifikavimui. Taigi taip nutiko todėl, kad kai kurios valstybės narės blokavo šį klausimą ir komisija paprašė teisingumo teismo nuomonės. Taigi komisija paprašė, kad Teisingumo teismas pateiktų nuomonę dėl Marakešo sutarties ratifikavimo ir paprašė išaiškinti, ar sutartis turėtų būti ratifikuota visos sąjungos vardu, ar atskiros narės gali iške, išreikšti savo nuomonę. Taigi Liepos 17 dieną buvo paprašyta pateikti nuomonę, dokumentas yra viešai prieinamas, nuomonė kol kas dar nėra pateikta, bet komisija nenori švaistyti daugiau laiko. Ir mes iki šiol esam pateikę tą dokumentą tarybai, taryba gali ratifikuoti tą sutartį, gali rasti kažkokį sprendimą, tačiau panašu, kad situacija tokia, kad tai e, nevyksta ir mes nenorim, kad ta situacija būtų tokia, kaip yra dabar, kad būtume patekę į akligatvį, Taigi todėl, ponė pirmininkė, mes šiandien esam ir čia ir esam pasirengę atsakyti į jums iškilsančius klausimus. Dėkuoju. Um, Mr. Gaspar. Ačiū Jums toliau, ponas Gaspara. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad vėl kartą į komiteto darbo tvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl Marakešo sutarties ir dėkojame komisijos atstoviai už pateiktą situacijos apžvalgą. Parlamentas nekarta apie tai kalbėjo ir komisija ir taryba pritarė parlamento mintims, tačiau niekas nesikeitė. Balandžio 29 dieną Strasbūre buvo aptarta situacija Ispanija yra ratifikavusi Marakešo sutartį, tačiau tik tai komitetas, e, kuris dirba su neįgaliųjų klausimais, teigia, kad daugiau negalima atidėlioti šios sutarties pasirašymo. E, komisija patvirtino, kad yra problemų ir reikėtų dar kartą paraginti išspręsti šį klausimą, nes mums tai labai svarbu turint galvoje ne tik teisingumo teismo išaiškinimą nuomonę, bet norėtume ir paklausti komisijos, kiek laiko reikės laukti teisingumo teismo nuomonės. Džiugu, kad pranešėjas teigia, kad lyginant e, Marakešo sutartį su direktyva 29, Marakešo sutartis yra kitokia, bet nesinorėtų, kad tai būtų kliūtimi, kol laukiame 29 direktyvos dėl autorių teisių klausimų. Taigi, manyčiau, kad būtų sąžininga įsipareigoti dėl tų dalykų, kurie yra įtraukti į Marakešo sutartį neįgaliųjų labai. Ačiū prieš suteikdamas žodį poniai Reda, norėčiau pat, pasakyti poniai Gasparą, kad taryba gali ratifikuoti Nepaisant to, kad komisija yra paprašiusi teismo išaiškinimo ir komisijos atstovė tai aiškiai pasakė, taigi taryba gali dirbti toliau. Pone Reda. Ačiū pirmininkė. Tai, ką jūs ką tik pasakėte, yra labai svarbu. Komisija turi pabandyti gauti teismo sprendimą, bet tai neturėtų sustabdyti darbo. Ir Liukser, pirmininkaujantis Luksemburgas yra pažadėjęs tai padaryti prioritetu ir darbas neturėtų sustoti, kol teismas svarsto šį klausimą. Ir norėčiau priminti, kad mūsų komitetas praeitie yra išsakęs savo bejonės dėl diskusijų, dėl išskirtinės kompetencijos. ES, ES turi pakankamai teisės aktų, todėl būtų galima padaryti išimti žmonėms su negale ir esama ir privalomų išimčių dėl autorių teisių. Todėl norėčiau padėkoti komisijai, kad ieško sprendimo ir norėčiau pabrėžti, kad tai yra pagrindinių teisų apsaugos klausimas. E, žmonės turintys regos negalę turi teisę į informacijos teisę, į švietimą ir tokią situaciją reikia ištaisyti kuo greičiau. Ačiū, ponė Hannibal. Ačiū, visiškai pritariu visam tam, kas buvo pasakyta nes šokiruoja situacija. Nes mes neleidžiame žmonėms daryti to, kas mums yra savaime suprantama ir tai yra baisu kad tokiu būdu šis klausimas yra, šių klausimų sprendimas yra dėlsiamas, todėl ačiū komisijai už atliekamą darbą mes turime pasakyti savo nuomonę ir kaip komitetas, bet svarbu, kad taryba žinotų, kokia yra mūsų komiteto nuomonė ir kitų komitetų nuomonė, kad e, būtų pasiskubinta su ratifikavimu, nes reikia užtikrinti regėjimo negalę turintiems žmonėms naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kokiomis naudojamės visi. Ačiū. Buvau informuotas, kad vakar parlamento pirmininkas priimė sprendimą, e, rekomendavo pateikti savo pastebėjimus e, teikia, pagal nuomonių teikimo procedūrą ir mes tai padarysime iš savo pusės. Pone Andersen, ar norėtumėte kalbėti, prašau? Tik norėčiau užduoti tolesnį klausimą. Jeigu teismas pateiks tokią nuomonę, kokią mes manome pateiks, kad tai yra išskirtinė kompetencija, tai ar galime tikėtis, kad taryba išspręs šį klausimą ir laikysis teismo išaiškinimo, nes dabar nesuprantu, kas yra daroma. Šis klausimas jau pradeda tikrai darytis labai nemalonus, turiu galvoje, tarybos elgesį. svaršiau, ar kas nors norėtų užduoti tokį klausimą. Daugiau klausimų nėra, taigi baigiame šios dienos diskusijas dėl šio klausimo. Ačiū, ponia Bratford, kad atvykote į mūsų posėdį ir tęsime darbą toliau. 19 darbo tvarkės klausimas nuomonės projekto svarstymas dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų. Ir iš kar, dar kartą sutikiu žodį ponui Džembaskiai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, kadangi esu pranešėjas dėl pasiūlytos direktyvos, kuria keičiama direktyva patvirtinta 2011 metais, jos numeris yra 16, dėl privalomų automatinio apmokestimo srities informacijos mainų. Pateikiau keletą pakeitimų ir tikiuosi, kad mūsų kolegos iš Ekon komiteto juos atsižvelgs. Siūlydamas pakeitimus stengiausi laikytis mūsų uh, komiteto kompetencijos dėl todėl kiti komitetai gali pasiūlyti kitokių priemonių. Ir tikiuosi, kad kolegos pritars man, kad reikia laikytis mūsų komiteto įgaliojimo ir pateikti pasiūlymus atsižvelgiant į tai. O jeigu norėtume pateikti pasiūlymų dėl kitų direktyvos dalių, tai prašome pateikti šios pasiūlymus e, per e, kolegas, kurie dirba ekon komitete. Ir diskusija su šešėliniais pranešėjais buvo konstruktyvi, pritariu tam, kad direktyva būtų pakeista. Manau, kad labai svarbu apsaugoti mokesčių mokėtojų teikiamus konfidencialius duomenis reikėtų kiek įmanoma sumažinti administracinę naštą, todėl mūsų požiūris turi būti subalansuotas ir, dokumen, ir duomenų mainai turi būti proporcingi bei atitikti direktyvoje nurodytus tikslus. Turiu abejonių, ar būtina E, kalbėti apie tokias savokas kaip agresyvus mokesčių planavimas ir žalinga mok konkurencija mokesčių srityje, nes šios savokos nėra aiškiai apibrieštos, jas dar reikia nagrinėti. Todėl jų įtraukimas į teisinį dokumentą gali neigiamai paveikti e, pasiūlymą pakeisti direktyvą, nes dėl to gali atsirasti teisinės spragos ir gali būti sunku įgyvendinti naują teisės aktą. Norėčiau pacituoti Švedijos parlamento išsakytą nuomonę dėl antro protokolo šešto straipsnio dėl Euro, sutarties dėl ES veikimo. Komisijos pasiūlymas tam tikrą prasme pažeidžia subsidiarumo principą. Komisija siūlo, kad būtų dalyvaujama informacijos mainuose Norėčiau priminti, kad komisija nevykdo nacionalinių mokesčių inspekcijų veiklos, todėl norėčiau, kad ta nuostata būtų užbraukta. Mes turime skatinti mokesčių inspekcijas bendradarbiauti tarpusavėje ir keistis informaciją bet tą informaciją, tą informaciją gali nagrinėti tik kompetentingos institucijos, kurios turi atitikti griežtus konfidencialumui keliamus reikalavimus, kaip nurodyta dabartinėme direktyvos trečiame straipsnėje. Dėl Europos duomenų apsaugos institucijos ji irgi turėtų pasakyti savo nuomonę šioje srityje. Duomenimis keistis reikia kuo grei, pradėti keistis kuo greičiau, o kai dėl terminų, tai jie turėtų būti tinkami. Jų turime, turime įstengti jų laikytis praktiškai. Dėl atgalinio taikymosi, dėl keitimos informacija, aš manyčiau, kad dešimties metų laikotarpis yra lab, per ilgas todėl siūlyčiau pakeisti jį penkerių metų laikotarpį. Dėl direktyvos, pakeistos direktyvos įsigaliojimo pagal patiktą pasiūlymą valstybės narės e, turėtų <clears throat> pakeisti savo teisės aktus iki 2015 metų gruodžio 31 dienos ir turėtų pradėti įgyvendinti naują direktyvą nuo 2016 metų sausio 1. Tai yra labai trumpas laikotarpis nacionalinės mokesčių inspekcijos, inspekcijoms būtų labai sunku tai padaryti, todėl siūlyčiau taikyti šią direktyvą praėjus 12 mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Būtų naudinga ir tinkama suteikti valstybėms narėms pakankamai laiko. Norėčiau išklausyti ir šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ačiū uždėmesį. Ačiū prieš suteikdama žodį ponui Kastą. Ar jūs e, reikėtų pabrėžti, iki kada galima teikti pakeitimus? Ir tai yra rugsėjo 22 diena. Pone Kasta. Ačiū už šį pranešimą. Aš nemanau, kad Europos mokesčių politikos reikalavimai yra tokie, nors su LuxLeak skandalu tai ir tapo svarbiu viešo intereso klausimu ir visuomenės vertinimas, mokesčių sistemos Europoje vertinimas tapo labai svarbus. Taigi mes turime atsižvelgti į tokį skandalą, nes matome, kad kasmet Europos šaly, šalyse prarandami milijardai eurų dėl to, kad vengiama mokėti mokesčius. Tai yra milžiniškos sumos ir mes neturėtumėme taip atsainiai žiūrėti į situaciją. Turime labai aiškiai ir išvalgiai spręsti šią problemą, net daugiau nei yra patikta šiame pasiūlyme. Viešose institucijose įstaigose matome, kad infrastruktūra tampa vis prastesnė ir matome, kad būtina yra europinė mokesčių politika. Tokiu būdu stambios įmonės mokėtų savo mokesčius ir būtų galima tinkamai finansuoti viešus poreikius turint omenyje ir pabėgėlių migrantų problemą. Mes turime užsitikrinti tinkamą visuomenį valstybinį finansavimą ir šios problemos sprendimui reikalingas aiškus pareiškimas ir pakeitimai turi būti parengti tokiu būdu, kad būtų siūloma nuosaikesnė procedūra. Ir aš pasisakau už, už tai, kad mokesčių vengimas mokėti mokesčius mokesčių, mokesnis sukčiavimas būtų brutaliai užgneuštas, nes manau, kad teisinga būtų siekti agresyvesnio mokesčių planavimo ir e, jį tinkamai gyvendinti. Taigi, aš nemanau, kad čia būtų galima pasirinkti tokį labai nuosaikų, neapibrieštą kelią tais pakeitimais ir tai, kad sutrumpinamas laikotarpis iki penkerių metų socialdemokratams toks sutrumpinimas irgi nėra primtinas, mes pasisakysime prieš tokį laikotarpio trumpinimą. Ir terminai, kurie yra nustatyti mūsų vertinimu, yra racionalūs ir nereiktų jų trumpinti, jeigu norime pasiekti racionalios mokesčių politikos Europoje. Manau, kad atėjo laikas Europai nusiųsti aiškę žinutę, kad čia turi būti aiškios taisyklės ir jokių miglotų formuluočių čia neturėtų būti, nes tokios formuluotės tik tai suteikia galimybės žmonėms vengti mokė, mokėti mokesčius arba sukčiauti mokesčius rytyje. Ponas Dilham. Ačiū, ponė pirmininkė tai, kas buvo pasakyta, buvo visiškai teisinga ir aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta, nes visiškai pritariu tokiai nuomonė ir aš manau, kad ir norėčiau, aišku, padėkoti ir pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad ta problema, kuri dabar iškyla, yra štai kokia. Reikia išsiaiškinti, ar norime išsaugoti mokesnę konkurenciją tarp valstybių narių, ar priešingai bandysime siekti kitokios logikos, būtent bandyti išvengti tokios konkurencijos, nes konkurencija tarp valstybių yra susijusi su fiskaliniu dempingu, kitais fiskaliniais sunkumais ir kito, tam tikrose valstybėse tai iššaukia biudžeto deficitą. Taigi, kalba eina apie principinius dalykus ir jūsų nuomonėje yra keliami labai aiškus klausimai, aiški problematika, būtent išsiaiškinti, ko nori Europa. Ir aš manau, kad mes negalime išvengti šių diskusijų, ne, ypač aptariant šią direktyvą, tačiau galima, manau, siekti dar daugiau šioje nuomonėje. Išsiaiškinti tam tikrus dalykus, kad jie būtų aiškus ir apibriežti, nes viena vertus Europos komisija pasiūlė komisijos projektą, e, atsiprašau, direktyvos projektą ir Junkeris labai aiškiai tai vertino ir dabar matome, kad tikrai situacija yra dar sudėtingesnė tam tikrose valstybės narėse turint omenyje jų biudžetus, taigi reikalinga siekti konvergencijos, tai yra politinis pasirinkimas. Ir aš suprantu, kad čia yra ir nacionalinės valstybės pasirinkimo klausimas, subsidiarumo klausimas, bet aš manyčiau, kad pavojinga, na gal pavojinga per stiprus žodis, bet bent jau sudėtinga yra išsiaiškinti, ko mes norime. Jeigu mes sieksime daugiau integracijos ir sieksime fiskalinės konvergencijos, apie tai bent jau kalbama direktyvoje, tada tas terminas, kurio mes atsisakome, tie terminai, kurių, kuriuos mes trumpina, reiškia, kad mes pasirenkame štai tokią logiką. Na, jūsų nuomonė yra gera, bet aš taip nepritariu tam terminui, kuris yra siūlomas ir aš manau, kad šiose diskusijos, šiose, šiame parlamente reikalingos aiškios diskusijos apie tai, ar mes norime daugiau fiskalinės integracijos, ar mes norime daugiau nacionalinio subsidiarumo mokesčių srityje. Štai apie tai turi būti surinktos diskusijos. Jūs galbūt jas pakomentavote, bet gal nepakankamai ir bet kuriuo atveju dėkoju už pristatytą nuomonę, aš savo nuomonę irgi, man atrodo, labai aiškiai išsakiau. Tai buvo paskutinis kalbėtas ir panas Dambaskė nori apibendrinti diskusijos. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Благодаря за изказаните мнения. Ponios ir ponai, dėkoju už išsakytas nuomonės. E, tikrai visada labai svarbu iš, išklausyti kritinių pastabų, bet aš laikausi savo politinės pozicijos ir kartais turime sutarti dėl mūsų išskrenčių minčių. Kalbant dabar apie tuos terminus, E, pavyzdžiui, Bulgarijoje pagal baudžiamąjį kodeksą terminas numatomas penkeriems metams. Ir negalima čia numatyti dešimties metų laikotarpio, nes arba tada reiks keisti visus Europo, Europinės teisės aktus, arba tada išliks tie nesutarimai. Taigi aš dėl to kaip kompromisą siūlau penkerių metų laikotarpį. Bet mes apie tai dar kalbėsime ne kartą ateityje, taigi aš labai norėčiau išklausyti jūsų nuomonių ir um, visada esu pasirengęs jie sureaguoti ir atsakyti. Ačiū. Dėkoju. Taigi baigėme svarstyti ir šį darbo tarkės klausimą. Ir dabar 20 klausimas darbo tvarkėje. Čia trijų deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų tikrinimas. Pono Chrisogono salėje nėra, jis yra pranešėjas šiuo klausimu, bet aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad pranešėjas laikosi nuomonės, kad čia nereiktų kelti jokių prieštaravimų, nereikėtų prieštarauti siūlomoms priemonėms ir dabar jūs turite galimybę uh, susipažinti su, tomi, su tomis siūlomomis priemonėmis ir dar aš norėčiau tada išsiaiškinti, ar yra pastabų ar prieštaravimų pranešėjo siūlymui. Nematau jokių prieštaravimų, tai dar. Prieš baigdami rytinį posėdį dar turime susipažinti su koordinatorių posėdžio sprendimais. Norėčiau juos jums perskaityti. Pirmiausia, dėl pranešėjų skirimo. ES teisės akto 2014 metų teisės aktų peržiūra, čia žalieji paskirs pranešėją, toliau reglamento 2014 1049-2001 įgyvendinimas. Pone Hautala rengs nuomonę. Darbuotojų atstovavimas Europoje valdybų lygmenių. Ponas Gasbara. Su vartotojais, su vartotojų teisėje susiję, teisė, su vartotojų teisėmis susiję teisės aktai. Skaitmenėje erdvėje. Čia ponia Karim yra penki imuniteto naikinimo atvejai. Ištvan Uel, tą klausimą, už tą klausimą atsakingas Vievka, dėl Georgijos Kirstos, ponė Regner, dėl Stelijos Kulioglių, aš pats rengsiu pranešimą, dėl Česlov Siekerski, ponė Hautala rengs pranešimą, dėl Robert Ivaškevič, ponas Krysogonas rengs pranešimą. po to koordinatoriai dar nusprendė užsakyti studiją dėl apčiuopiamo paveldo apsaugos ir užkirsti kelią priekybą pavoktų paveldų. Koordinatoriai nusprendė atidė, atšaukti komiteto posėdį, kuris turėjo vykti gruodžio 21-22 dienomis. Ir vietoj to tie posėdžiai turėtų įvykti Briuselėje sausio 11 dieną. O Strasbūrė tada dar vienas posėdis įvyks šių metų gruodžio 14 dieną. Koordinatoriai taip pat ir patvirtino pakeistą posėdžių kalendorių 2016 metams. Taip pat koordinatoriai paskyrė ponę Komodinį Kačiją ir ponę Rozie vykti į delegaciją, vykti delegacijos sudėtyje į IFG į susitikimą lapkričio mėnesį jis įvyks. Taip pat koordinatoriai nusprendė pakviesti komisijos narę Georgievą ir komisijos generalinį sekretorių Tarienę, kad būtų galima pasikeisti su jomis nuomonėmis apie komiteto pasiūlymus dėl administracinės teisės tą ketiname padaryti kitame komiteto posėdėje. Koordinatoriai taip pat nusprendė surenkti klausimus apie tarp institucinį susitarimą dėl geresnio reglamentavimo, įskaitant ir pona komisijos vicepirmininką Timmermans, taip pat Verhofstadt, kalbant apie dabartinę dėrybų situaciją, koordinatoriai patvirtino darbo tvarkės projektą spalio, klaus, spalio mėnesio klausimams dėl Briselio 2 reglamento reformos. Taip pat koordinatoriai susitarė iš naujo pateikti klausimą žodžiu dėl vasaros laiko 2015 metų gegužė jis pirmą kartą buvo pateiktas. Galiausiai koordinatoriai paskyrė ponę Delvo kaip laikinoje pranešėją dėl audito, atsakau, teisingumo teismo reformos, dėl to, kad pono Pintų nėra. Taigi tokie yra koordinatorių sprendimai ir dėkoju Jums už dalyvavimą rytinėme posėdėje. Susitiksime trečią valandą po pietų. Skanaus. Thank you.